Dear colleagues, if everyone is ready, we should begin with the votes. Pradėkim balsuot, kolegos, jeigu visi pasirengę, nes jau palaukiam šiek tiek ir dabar turbūt laikas pradėti balsavimą. So if everyone is ready, kolegos, pranešimas dėl direktyvos įgyvendinimo kur nustatomi minimalų standartai nusikaltimo aukoms paremti. Jeigu esate nepasirengę, pradėkime. Anželika Mlinar ir Teresa Jimenez Beseril Barijo yra bendra pranešėjos. Prieš pradėdami balsuoti pasitikrinkime, ar norėtų bendra pranešėjos tarti žodį. Teresa, gal jūs? Trumpai. Sí, si. Eh, voy, mu muchísimas gracias. Thank you very much, Chair. Labai ačiū. Aš labai trumpai norėjau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą. Jis tikrai buvo puikus. Manau, kad šis e, pranešimas e, e, sukvietė visus į tą patį laivelį ir dabar kalbant apie nusikaltimo aukas, pamatėme, kad vienintelė šalis, kuri teisingai gyvendina 2012 metų pranešimą, bet pabandysime viską pagydyti, teikti daugiau informacijos, daugiau treniruočių, policijai daugiau informacijos, kad jis suprastų, kas tai, kas tai yra veik, E, auka geriau, e, kas tai yra, e, kokia auka gali tapti moteris, kaip pasireiškia įvairios atakos, teroristiniai išpoliai, kas tada vyksta su aukomis. Na ir naudodamasi progą norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams nešėjams, sekretoriatui, vertintojams, asistentams e, ir žinoma visiems čia susirinkusiems. E, žinau, kad e, ir žinau ir tikiuosi, kad jūs paremsite tai, ką sukūrėme. You, Teresa. Dėkuoju, Tereza. Kolegė Mlinar, ar norėtumėt ką nors pridurti? Pone Mlinar, dėkuoju. Aš taip pat FAM komiteto vardu norėčiau padėkoti visiems šešėlinėms pranešėjams ir Libe komandai ir pranešėjai. Norėčiau pasakyti, kad bendradarbiavimas mūsų buvo labai vaisingas, labai harmoningas. Galbūt turėjo įtakos tai, kad prie šio pranešimo dirbo praktiškai vienos moteris. Ir turiu pasakyti, kad iš tikrųjų tai buvo puikiai patirtis. Labai Džiaugiuosi dėl to, kad šiandien vykstant balsavimui matėme labai platų konsensusą. E, šiaip moteris patyrusios nusikaltimus e, išgyvena kitokias patirtis negu vyrai mūsų visuomenėje. Ir aišku, šis pranešimas buvo labai svarbus, buvo smagu prie jo dirbti. Ačiū. Ačiū bendra pranešėjoms iš Lybė ir FAM komiteto. O me, mes patys, ponė Blinkevičiūtė ir aš irgi džiaugiamės galėdami pradėti balsavimą. Tiesiog norėčiau dar pridurti, kad kolega Zilstra norėtų savo pavardę išbraukti e, iš autorių pateikusių 75 pakeitimą. Kolegos, pradedame balsuoti. Baigiame. 79 e, pakeitimas. Kas už? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 80. Kas už? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Septintas kompromisas. Kas už? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Aštuntas kompromisas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Devintas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dešimtas kompromisas. Balsuokime. Baigiame. Patvirtinta. Šimtasis pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 101 e, balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 13 kompromisas. Atleiskite, sako pirmininkas. Praleidom, reikis kažkaip. 11 kompromisas dabar. Balsuokime. Atsiprašau, sako pirmininkė, dabar balsuojame dėl 11 kompromiso ir baigiam balsuoti. Patvirtinta. 12 kompromisas balsuokim. Baigiame. Patvirtinta. 114 balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 124 balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 13 kompromisas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Man atrodo, žaliųjų ir guoja deputatų vienų balsuoja per daug. Kolegų sekundėlė. Atsiprašau, kolegos, sako pirmininkas, aptarėme techninę detalę, o dabar 136 pakeitimas. Balsuokime. Čia 136 dar balsuokime ir baigėme balsavimą. Patvirtinta. 14 kompromisas balsuokime. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 15 kompromisas balsuokime. Baigėme. Patvirtinta. 120 pakeitimas balsuokime. Baigiame. Dar kartą dėl 120 kolegos. Pakeitimas numeris 120. Balsuokime. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Kolegos, atsiprašau, tačiau turime spręsti pakelių ir techninės problemėlės, pristaikydami prie vasamo aparatų. Gerai, galbūt Taip pat balsuosime ir rankos pakelimu, taip pat, kadangi nėra labai aišku viskas. Dabar reikės perkrauti balsavimo mašinas. Lybė atrodo viskas aišku, bet e, FAM komiteto balsai pasiskirti taip, kad vienų žaliųjų ir vienų guoja deputatų yra per daug. Tai yra visiškai techninio pobūdžio dalykas, techninio pobūdžio detalė. Tai ne politinis dalykas, o grinai techninis. Lybė, kaip žinia, nekokia reputacija komiteto yra, o jeigu dar prisidės ir tos techninės problemos, tai bus tikrai negerai. Tuoj sutvarkysime balsavimo mašiną, sako pirmininkas. Labai svarbu be abejo visą tai yra galutiniam balsavimui. Gerbiami kolegos. Pabandykime išteiškinti, kiek laiko užims tas, maš, tas perkrovimas. O, o gal padirbėkim senamadiškai, balsuokim rankos pakelimu. 123 pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 139 kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. 16 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 17 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 18 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 155 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė, man atrodo, patvirtinta. Ar turim pasitikrinti? Pasitikrinkim. Dar kartą. Pakelkit ranką, kad kas prieš dabar. Manau, kad patvirtinta akivaizdžiai. 156 pakeitimas kas už? Prieš. Kas susilaikė? Na, rezultatas labai panašus, atrodo, ir už ir prieš balsavusi skaičius panašus. Gal dar kartelį pabandykime, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Kaip manote? Patvirtinta. Ar nepatvirtinta? Turim tikrinti. Štai kodėl elektroninių balsavimų geriausia galima žinoti, koks buvo rezultatas. Patvirtintas. Dar kartelį 256. Perskaičiuosime balsus. Atleiskit, sako pirmininkas, bet taip jau reikia daryti šį kartą. 20 kolegos balsavo už kas prieš. Kas prieš? Pa, palaikykite ar pakeltas rankas, kas balsuoja prieš. Palaikykite dar, kas balsuojantieji prieš. Dvidešimt keturi už, dvidešimt du prieš. Tuo būdu patvirtinta. 121 pakeitimas dabar. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 158. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 160. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 159. Kas už? Atkrenta tiksliau. Dabar 19 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. Vienas, du, du. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Vienas, šeši, du. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dvidešimtas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Vienas, šeši, devyni. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 21 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 172, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 173, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 175, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 176, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 22 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 180 ir 181 yra identiški, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 23 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 186 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 24 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 191 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 192 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta Panašu, kad patvirtinta. 109 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 193. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 194 kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 197 už. Atkrenta 197, dabar 195 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 1 196, 198 tiksliau, sako pirmininkas. Ar dėl 195 norite pasitikrinti? Gerai, tikrinamės dėl 195 kas už. Elektroniškai vis dar negalim balsuoti, klausė pirmininkas. Sistema ir toliau neveikia. Tikslinamės rankos pakelimu. Kas už 195? 23 už, kiek prieš, kiek balsuoja prieš. Aštuoniolika prieš, 23 už. Kas susilaikė? Patvirtinta. Vienas 96 atkrenta, balsuomis 198 kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. 199 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 200 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 201 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 202 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 203 už, prieš susilaikė Pasitikrinkime dėl 203 kas už. patvirtinta, didelė balsų dauguma 200, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 205 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 206 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 25 kompromisas. Kas už? Prieš, susilaikė, patvirtinta. 203. 13 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 214 už, prieš, susilaikė, kaip dėl 214 balsavom dėl kompromisas 26 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 217 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 218 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 219 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 222 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 223 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 224 už, prieš, prieš susilaikė patvirtinta, 225 už, prieš susilaikė patvirtinta, 226 už, atkrenta, dabar balsuom dėl 227 už, prieš susilaikė patvirtinta, 228 už, prieš susilaikė patvirtinta, 229 už, prieš susilaikė patvirtinta. Atrodo, galime balsuoti elektroniniu būdu. 27 kompromisas, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Ar balsuosim ir toliau taip pat gerai, pasitikrinsim, jeigu kas 2, 3, 4 už prieš susilaikė, patvirtinta, 28 už prieš susilaikė, patvirtinta. 235 kas už, prieš susilaikė, patvirtinta, 236 už, prieš susilaikė, patvirtinta, 238 už, prieš susilaikė, patvirtinta, 239 už, prieš susilaikė patvirtinta. 3, 2, 4, 5. Tikrinamės dėl 239. Balsuokime. Dėl 239. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 240 už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. 247 atkrenta. 246 kas už prieš susilaikė. Kolegos nebekelia rankų. Ir visada, aišku, galima pasirinkti elektroniniu būdu. Balsuokime elektronikai. 246. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 248 balsuokime. 248. Baigime balsuoti. Patvirtinta. E, nurodomoji dalis pirmas. Balsuokime. Baigėme. Patvirtinta. Antras. Balsuojame. Baigėme. Patvirtinta. Trečias. Balsuokime. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Ketvirtas. Balsuokime. Balsuokime. Baigime. Patvirtinta. Penktas. Balsuokime. Patvirtinta. Šeštas. Balsuokime. Baigime. Patvirtinta. Septintas. Balsuojame. Baigime. Patvirtinta. Gal galėtume balsuoti dėl viso blogo. Nu, nuo 8 iki 13. Nuo 8 iki 13 balsuojame dėl visų pakeitimų. Tiesa yra prieštaravimas, tad balsuokime dėl aštunto tik tai. Tik dėl aštunto. Balsuojame, kolegos, baigėme balsuoti. Patvirtinta devintas. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Dešimtas balsuojame. Baigėme. Baigėme. Vienuoliktas balsuojame. Baigėme balsuoti patvirtinta. 12 balsuojame, baigiame, patvirtinta. 13 balsuojame, baigiame balsuoti, patvirtinta. 14 ir 15 identiški, balsuokime, baigiame, patvirtinta. 16 ir 17 identiški, balsuojame, baigiame balsuoti, patvirtinta. 18 ir 19 identiški, balsuojame, baigiame balsuoti. Dėl 18 ir 19 balsuojame. Jie identiški ir vis dar galima balsuoti. Dar kartą balsuojame dėl 18 ir 19 kolegos. Balsuokime. Dėl 18 ir 19. Baigiame balsuoti dabar. Patvirtinta. 20. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 21. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinti 22. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 23. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta 24. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 24. Balsuojame dėl jo dabar. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Pirmas kompromisas. Balsuojame, baigiame balsuoti. Patvirtinta. 29. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 30. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Gerai, balsuosime lėčiau, sako pirmininkas. 30. Patvirtintas, dabar balsuojame dėl 31 žodinis pakeitimas, kas uh, norėtų balsuoti, dabar gali tai padaryti. Ar spėjome? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 32. Balsuojame. Dėl 32. Baigėme. Patvirtinta. Matot, lėčiau balsuojam, sako pirmininkas. Net mašina balsavimą atrodo sukasi lėčiau pagal jūsų pageidavimą. Baigiam, baigiam balsuoti. Turime balsuoti dėl 33 iš naujo, taip? klausė pirmininkas. Kolegos, dar kartą dėl 33-ojo. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 34 balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antrasis kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Trečias kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 40 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 42 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Keturiasdešimt antras. Balsuojame dėl jo. Tiksliau balsavome dėl jo, tai dabar dėl 44 balsuojame, sako pirmininkas. Dėl 44. Baigiame balsuoti patvirtintą. 45 pakeitimas. Balsuokime. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 47 balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 49 balsuokime. Baigiame. Patvirtinta. 50. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Ketvirtas kompromisas balsuokime. Baigiame. Patvirtinta. Penktas kompromisas. Balsuokime. Ir baigiame balsuoti. Patvirtinta. 53. Balsuokime. Baigiame. Patvirtinta. 54. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 55. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 56. Balsuokime. Baigiame. Patvirtinta. Šeštas kompromisas balsuokime. Baigiame. Patvirtinta. 65. Balsuojame. Baigiame. Patvirta. 69. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 66 ir 71 identiškai. Balsuokime. Balsuokime. balsuoti. Patvirtinta. 73. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 74. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 75. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 76. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 77. Balsuokime. Baigiame. Patvirtinta. Dabar galutinis balsavimas, kolegos. Valsuosime vardiniu būdu dėl viso dokumento su pakeitimais. Baigiame balsuoti, tikiuosi, kad visi spėjome. Patvirtina 42 kolegos už 4 prieš 2 susilaikė. Sveikiname abi bendra pranešėjas. Thank you, colleagues, for your patience and sorry for... Dėkoju kolegams už kantrybė